apimčių. Todėl labai svarbu pateikti teigiamą viziją, kurioje pristatytume saugę visuomenėje, kurioje norisi gyventi ir auginti savo vaikus. Džiaugiuosi, kad mums pavyko sutarti dėl tokios vizijos. Na ir dabar pereikime nuo žodžių prie darbų. Darbo, darbo vietų kūrimas, socialinės <clears throat> paslaugos, labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių apsauga, e, vaikai, vyresnio amžiaus piliečiai, visi nusipelno oraus gyvenimo. Dabar liberalų Aldė frakcijos vardu Intveld. Ačiū pirmininkė. Ponas Peligrinį, malonu jūs čia matyti. Esame per praėjusius metus porą kartų susitikę po dramatiškų įvykių jūsų šalyje po Kušako ir Kuzniovos nužudimo. Apie tai šiek tiek vėliau, netrukus. Dabar pasakysiu, kad aš lankiausi jūsų valstybėje e, kaip e, darbo grupės vadovė. E, turiu ir kritinių klausimų, bet noriu pasakyti, kad Slovakija mano širdie užima ypatingą vietą. Tai ypatingas ryšys. Aš Visiškai jums pritariu, nėra rytų Europos, vidurio Europos ir vakarų Europos. Yra tik viena ta pati Europa. Pats laikas visiems įsijausti į tokį požiūrį, o nematyti vien tik tai vieną kažkuria Europos pusę. Man labai patiko jūsų kalba, ji proeuropietiška, ambicinga lyderio kalba. Teisingai pastebėta, kad ES negali tenkintis būdama tik tai technokratinė sąjunga. Mums reikia stiprios politinės sąjungos, nes tik tai taip susidorosime su politiniais iššūkiais. Tik tai taip išliksime pasaulinėje arenoje lyderių. Tačiau juk žinote, lyderis pasižymi ne žodžiais, o darbais. Jūsų valstybė giliai suskilusi. E, ja skirtingos jėgos bando tampyti į skirtingas puses. Ir aš, kai dalyvavau kaip teisės stebėsinos darbo grupės pirmininkė, pastebėjau daug teigiamų pokyčių Slovakijoje. Institucijos stiprios, piliečiai labai aktyviai dalyvauja. Tuo reikia džiaugtis ir pagirti Slovakijos piliečius. Bet e, daug susirūpinimo išlieka, atsiranda ir naujų problemų. Ir aš raginu jūs, sprendžiant tas problemas, parodyti tokią pat lyderystę, nes viskas jūsų rankose. Jūsų rankose yra ES ateitis, jūsų pasirinkimai nulems ne tik jūsų valstybės ateitį, bet ir ES. Jūs galite parodyti ateitį, kurios jėgos laimės ES. Įspėjus Štai tokia našta užgriuvo jūsų pečius. Ar norite prisijungti prie tų, kurie greuna ES, kurie dėl materialinės naudos ar rinkimų naudos to siekia, ar norite prisijungti prie tų, kurie korumpuoti, netgi susiję su organizuotų nusikalstamumu. O gal vis dėlto norite išlikti istorijoje kaip drasus ir išmintingas valstybės vyras, kuris vedė savo valstybę į priekį ir parodė savo šalį kaip modelį. Europos ateities lyderis. Taigi, ar renkate senąją Europą ar naująją Europą? Aš nebejoju, kad jūs pasirinksite lyderystę, išvelgsite į ateitį. Ir aš rekomenduoju atsiskirkite nuo pono Fico. Jis tai senoji Slovakija, jūs Slovakijos ateitis. Parodykite e, pasauliui, kad jūs esate naujasis Slovakijos vadovas, kad e, stiprus europietis, o ne e, reakcionistas, autokratas. Labai svarbu, kad kaltieji dėl Janą Matyną nužudimo būtų patraukti atsakomybėm. Tikrieji kaltieji, o ne tie, kurie buvo sulaikyti. Taip pat aš tikiuosi iš jūsų, kad jūs užtikrinsite, jog devini paskirimai į konstitucinį teismą įvyks labai greitai. Devini teisėjai bus paskirti greitai, nes dabar konstitucinis teismas, galima sakyti, neveiksnus. Taip pat raginu jūs atšaukti žiniasklaidos įstatymo pakeitimus, nes jie reiškia tie pakeitimai, kad ribojama laisvė, žodžio laisvė. Ir kitais metai, mėnes, kitą mėnesį raginu išplėsti bendrabiavimą su Europolu, ne tik dėl tyrimo, dėl Jana Matina nužudimo, bet taip pat ir dėl kitų tyrimų, dėl korupcijos, sukčiavimo, tų, kurie vyksta vidaus reikalų ministerija. Štai kokia našta ant jūsų pečių ir aš prašau jūsų, pasirinkite. Aš kliaujuosi jūsų išmintimi, o jūs galite kliautis Europos parlamentu ir mano patirtimi ir pilietinėmis jėgomis, kurios e, pasiryžusios dirbti kartu su Slovakija, kad Slovakija rodytų kelią Europos Sąjungai. Žaliųjų vardu Keller. Ačiū pirmininkė, kad dalyvaujate diskusiją apie Europos ateitį. Europos ateitis tai įvairūs svarbus aspektai ir šiandien noriu kalbėti apie demokratijos svarbą. Manau, kad viską nulems tai, kaip Europa susitvarkys su demokratinio proceso deficito problema. Tai nulems mūsų ateitį kaip elgtis su valstybėmis narėmis, kurios bando atsukti laikrodį atgal, keičia savo poziciją dėl pilietinių laisvių, žiniasklaidos laisvės, e, teisės viešpatavimo. Vengrija gal pats blogiausias pavyzdys, bet matome prastų dalykų ir kitose valstybėse. Taigi, nežiūrėkime pro pirštus į tai. Tai yra susirinkimų laisvė, žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė, visa tai baziniai dalykai. Slovakijoje kas įvyko? Žurnalist, Žurnalistas nužudytas, nes vykdė sukčiavimo ir korupcijos tyrimą. Išsiaiškinkime, kaip tai atsitiko ir užtikrinkime, kad tai nepasikartotų niekada. Europos piliečiai Budapešte, Bukarešte, Varšuvoje laukia, reikalauja, kad ES ateitų jiems į pagalbą, nes jų valstybių vyriausybės yra kurčios. Jie, kaip ir mes, yra Europos piliečiai. Bet vis dėlto ES lygmenių matome pernelyg daug vidaus kovų. Jūs geriečiai, jūs blogiečiai. Ir pamirštamos piliečių teisės. Todėl mano frakcija siūlo įsteigti nepriklausomą ekspertų komisija, kuri nuolat stebėtų valstybės narse teisės reikalus, teisės viešpatavimą, kol nėra per vėlu. Nes tokia mūsų tendencija, pradedam reaguoti, kai jau per vėlu. Ir prireikus turėtume taikyti sankcijas. Taip pat nepamirškime nagrinėti ES lėšų. Tenka apgailestauti, kad kai kurios vyriausybės panaudoja tas lėšas savo asmeniniams, ko ne asmeniniams tikslams. ES lėšos, pavyzdžiui, Sanglodos fondas, atneša nepaprastos naudos piliečiams. Jūs tai minėjot, iniciatyvos, projektai. ES lėšos visoje Europoje neša didžiulės naudos. Turime išmintingai to pasinaudoti. Ir jeigu norime nubausti vyriausybę, pasistengime nebausti tos valstybės piliečių. Komisija turi užtikrinti, kad pinigai vis dėlto pasiektų piliečius ir būtų skirti piliečiams, o ne nacionaliniams vyriausybėms. Nelengvas tai dalykas, nelengvas klausimas - lėšų apkarpimas – bet e, turėtume tai užtikrinti, kad e, vyriausybės nesielgtų kaip išmano. Premjerė, jūs pabrėžėte vienybės ir tarpusavio supratimo svarbą. Na, bet turime tas idėjas skatinti ir taryboje. Taryba patekusi į krizę, daugybė iniciatyvų ten užblokuota. Turime skatinti demokratiją ir teisės viešpatavimą Slovakijoje. Paminėta žodžio laisvė ir problemos susijusios su tuo. Korupcija. Nepaprastai sunki problema. Slovakijoje yra pavyzdžių, kaip skubiai reikia tai spręsti. Nuo to priklauso, ar valstybė gerai funkcionuoja, ar jinai sugebės įgyveninti jūsų propaguojamas reformas. Taip pat Kučiak ir Kušnerovas nužudimas. Kol nesurasti to nusikaltimo e, sumanytojai, tol negalime nusiraminti. Dabar guoja ir NGL vardu Konečna. Gerbiamas Ministrė pirmininkė, dėkoju Jums už dalyvavimą. Labai džiaugiuosi, kad išgirdome Centrinės Europos ir Višegrado ketvertuko e, balsą, nes dažnai mes labai neteisingą nuomonę sustarome apie šią šalį. Manau, kad premjero kalba įrodė, jog ta demonizacija Višegrado grupės demonizacija nėra pagrįsta tikrovė ir tiesa. Labai svarbu turėti omenyje, kad šios šalis tikrai turi ką pasiūlyti ES ateičiai. Tikriausiai žinote, kad e, Jan, po Jankučiak ir jo draugės nužudimo Europos parlamentas gėdėjo kartu su Slovakais. Ir kreipėsi į jūsų vyriausybę, kad būtų atliekamas tyrimas, kad būtų nubausti uh, kaltininkai. Šis nužudimas turėjo neigiamos įtakos jūsų valstybei. Reikia turėti omenyje, kad yra suvereni valstybė. Bet reikia nepamiršti ir tai to, kad dabartinė Slovakijos e, vyriausybė nemokamai maitina e, mokinius e, pradinėse mokyklose, pirmą kartą pateikė subalansuotą biudžetą, didina valstybės tarnautojų atlyginimus. E, Slovakijos ekonomika auga, eina teisingų kelių. Padidėjo ir minimali alga. Reikia turėti omenyje, visus šiuos e, faktus vertindami bendrą Slovakijos vaizdą. Gerbiamas ministrė pirmininkė, prieš metus mes čia kreipėmės į kitus kolegas, kad gerbtų demokratinę kontrolę ir valdžių nedalomumą raginome leisti Slovakijai imtis veiksmų ypatingai sudėtingoje situacijoje. Ypač dėl žurnalistų nužudimo reikia pasitikėti Slovakijos demokratinėmis ir nepriklausomomis institucijomis. Leiskime šiai šaliai susidoroti su tą situaciją. Mes dabar atsidūrėme tokioje padėtyje, kai ES turėtų ištiesti pagalbos ranką. Diskusijos apie Europos ateitį turi tęstis, ypač susiduriant su tokiais iššūkiais kaip šiandien, kai Londone yra balsuojama dėl Brexito sutarties. Suprantame, kad ši padėtis iš tikrųjų sukasi tarp trijų, e, aplink tris ašis. Europos komisija yra per daug stipri ir nutolusi nuo žmonių. Europos parlamentas neturi teisėkuros iniciatyvos. O Europos Sąjunga nėra pakankamai demokratiška ir sociali. Reikia sukurti e, priemonių. Pavyzdžiui, dar turime kovoti ir su klimato kaitos problemomis. stiprūs meteorologiniai pokyčiai ir pokyčiai bijo įvairovėje yra dideli iššūkiai. Europos komisija dviejus, daugybę metų kalba, dviejus metus kalbėjo apie migraciją, tada dviejus metus kalbėjo apie breksitą ir dabar jau pas, paskutiniais metais bando kažką truputėlį lyg ir paspartinti, nuveikti prieš rinkimus. Tikisi, kad šitaip laimės balsų. Uh, E, atims jų iš nacionalistų, bet taip politikos vykdyti negalima. Europos Sąjunga tiesiog trypčioje vietoje. To įrodymas yra Europos piliečių iniciatyva. Mums buvo daug pažadėta su šia priemonė, bet mes nusivylę. Tačiau

Pirmininkė, norėčiau pasveikinti poną Pelegrinį Europos parlamente. Kaip buvo jau sakyta, aš nebūtinai pritariu jo vizijai. Europos vizijai aš nepriklausau tai pačiai politiniai šeimai. Tačiau kova su korupcija, kurią vykdo premjeras savo šalyje, labai ją vertinu. Manau, kad ir tai labai svarbu Slovakijos ateičiai. Slovakija pirmininkavo Višegrado grupiai. Ir tikrai galima remti Višegrado šalių darbus e, kovojant su migracija. Višegradas rodo, kaip ir ES turėtų elgtis. ES nesėkmingai kovoja su migracija ir visiškai nesirūpina geresnėmis, nepralaidesnėmis sienomis. Uh, greičiau renkasi visokiausius abejotinus sprendimus, legalizaciją ir panašiai. ES turėtų ginti Europos teisės, bet užuot e, tą dariusi, sveikina, kviečia tuos, kurie trypia e, mūsų e, vertybės, greičiausiai net ir šarijos teisę įvestų, jei tik tai galėtų. O Višegradas kovoja už Europą, kuri gina laisvę ir žmogaus teisės. Būtent todėl norėčiau palaikyti poną Pelegrinį, išreikšti savo palaikymą ir visai e, vyriausybei, kad atmetė migracijos paktą. Slovakija puikiai žino, kas būna turint totalitarišką režimą, totalitarišką ideologiją. Dar visai e, neseniai e, ši šalis gyveno komunistinėje santvarkoje, Slovakai žino, ką reiškia gyventi baimėje, ką reiškia privalėti tylėti ir negalėti pasakyti, ką iš tiesų manai. Toks, tokia totalitarinė ideologija negali kelti kojos į Europą, būtent todėl labai gerai, kad vidurio Europos valstybės kovoja prieš savo šalių islamizaciją. Tai religija, kuri nori e, turėti įtakos politikai, o tai būtų totalitarizmas. Ir tai prieštarauja mūsų vertybėmis, e, vertybėms, žmogaus teisėms ir laisvėms. Daug minimos yra netikros naujienos ir ponas Pelegrini ir kiti minėjo Čia kalbame apie žodžio laisvę. Tai žodžio laisvė yra mūsų demokratijos šerdis. Ir kai nuolat kartojama, kad tos melagienos, netikros naujienos turėtų būti kažkaip suvaldytos, su jom turi būti kovojama, tai iš tikrųjų sako, kad galima spręsti, ką publikuoti, ką skleisti, o ko ne. O tai jau yra diktatūra praktiškai. Gerbiamas Pelegrini, norėčiau perspėti Europos Sąjungą e, nori apriboti žodžio laisvę. Neremkite tokių sprendimų. O komisiją raginu žiūrėti į Slovakiją kaip į pavyzdį. Ir atimti pono Zelmaerio e, pareigas e, arba, pavyzdžiui, turėti omeny Slovakijos pavyzdį, dirbant su Ukraina, bandant finansuoti ir taip toliau. Turė, e, pasižiūrėkite, kaip e, Višegrado šalis kovoja su nelegale migracija, reikia uždaryti sienas ir atmesti migracijos paktą. Taip pat E, noriu pabrėžti, kad vidinis saugumas ir tapatybė yra svarbiausi dalykai, o tie, kurie to nepripažįsta, turi atsistatydinti. Ačiū. Ponas Ujazdowski iš neprisijungusiųjų. Szanowni Państwo, chcę bardzo serdecznie podziękować e, panu premierowi za wystąpienie i mm, zacząć od e, podziękowań za tą deklarację. Pirmiausia, noriu padėkoti ministrui pirmininkui už jo pasisakymą ir padėkoti jam už jo žodžius, už jo e, siekius rasti Slovakijos žurnalisto ir jo partnerės mm, žudikus. Norėčiau tris dalykus paminėti. Pirmiausia, tai, ką jūs minėjote savo kalboje, kad reikia užtikrinti, kad atskraidytume senojo suskaldimo į rytų ir vakarų Europą. Mes suprantame, kad daug problemų su kuriamis šiuo metu kovoja Europa, kyla ne tiek e, kyla būtent iš tų to, to senojo susiskaldimo. Antra, regioninis platesnis bendradarbiavimas. Jūs minėjote poną Hodžą visiškai teisingai. Na ir galiausiai kova su protekcionizmu, e, kuomet E, turtingesnės šalis nori užverti savo rinkas, e, kas, aišku, kenkia konkurencijai ir, žinoma, visos Europos vystimuisi. Tai šie klausimai yra svarbus ir aš tikiuosi, kad jie bus sprendžiami. Pone ministrė pirmininkė, prašom dabar jums progą sureaguoti. Ďakujem veľmi pekne. Labai ačiū. Kolegos, norėčiau pateikti keletą pastabų tomis temomis, kurias jūs paminėjote savo pasisakymuose per šią diskusiją. Pirmiausia, noriu šiltai padėkoti už jūsų išsakytą paramą Slovakijai ir už padėkos žodžius Slovakijai už tai, kad, kad jį pasiekus yra didelės pažangos e, savo pastangų dėka. Tikrai noriu patikinti Jūs, kad Slovakijos vyriausybė vadovaujant man jokių būdų nekeis savo aiškios pozicijos už Europą ir už NATO, nors vyriausybės koalicijoje ir, gal, ir, ir, ir pasitaikytų skirtingų nuomonių Galiu Jums garantuoti, kad e, visumoje vyriausybė yra visa atsakinga už e, mūsų užsienio politiką ir Slovakija ir toliau elgsis taip pat. Slovakija yra ES dalis ir Slovakijai alternatyvos narystė ES nėra. Slovakijos puikiai supranta, kad gynybos ir saugumo srityje pati Slovakija pati nesugebėtų apsiginti. Ir todėl mes esame įsipareigoję ir toliau išlikti NATO nariais. Dėl puikių ekonominių rezultatų, kaip e, ką tik minėjo parlamento narė iš Čekijos, e, kuomet mes bandome gerinti piliečių gyvenimo kokybę, mes tuo pat metu investuojame daug į socialinę sritį ir radome pakankamai išteklių skirtingai nuo nemažai kitų NATO narių, mes sugebame užtikrinti 2 procentų BVP skirimą gynybos ir saugumo finansavimui. O tai nėra bendra praktika, tenka pasakyti, net kai kalbame apie didesnėsias valstybės e, NATO narės. Taigi galiu užtikrinti Jūs, kad čia niekas nesikeis. Parlamento narys iš Olandijos klausė manęs, kurioje pusėje būsiu. Turiu patikinti Jūs, kad būsiu teisingoje pusėje. Visada, visada būsiu tų pusėje, kurie e, gina tas idėjas, kurias išsakiau savo pradinėje kalboje. Aš manau, kad tai yra teisingas sprendimas mano šaliai. Daugelis Jūsų minėjote tą liūdną įvykį, kuomet buvo nužudytas Slovakijos žurnalistas. Galiu priminti Jums, kad prieš tą liūdną įvykį Slovakija ir atsiprašau, jeigu klystu, man atrodo, kad buvome 17 šalis pagal žiniasklaidos laisvę pasaulyje. Kartoju, 17. E, tai yra 17 Europos Sąjungoje. Taigi, jeigu turime 28 valstybės narės, Galite suskaičiuoti, kiek kitų e, senesnių demokratinių šalių nesiekia tokio žiniasklaidos laisvės užtikrinimo lygio kaip Slovakija. Taigi, tai šiaip pastaba. E, Mes labai liūdime dėl šio įvykio ir darysime viską, ką galime, kad užkirstume kelią panašiems dalykams ateityje. Darysime viską, ką galime, kad rastume sprendimą, kad užkirstume kelią tokiems įvykiams ne tik mūsų šalyje, bet visoje Europoje ir visame pasaulyje. Aš nemanau, kad e, atsistatydimas ministro ar komentarai, kaip kad jūs juos išsakėte, uh, E, jūs sakėte, kad ministras pirmininkas įstatydino ir viskas. Nemanau, kad tai yra tokia smulkmena. Tai yra labai e, didelis žingsnis ministrui pirmininkui priimti tokį sprendimą. Aš galiu pasakyti, kad darome viską, ką galime, kad rastume kaltus, kad jie būtų atitinkamai nubausti. Tie, kurie užsakė šį nužudimą ir tie žmonės jau yra sulaikyti, jie laukia teismo sprendimo. Mes darysime viską, ką galime, kaip sakiau, kad užkirstume kelią ateityje panašiems dalykams. Mes kovojame su korupcija, piknaudžiavimi valdžia ir Slovakija tikrai ėmėsi žingsnių šioje srityje galbūt 15-16 metais iš ties kažkas įvyko, bet šiais metais e, dabar jau to nebegalėtų būti, nes ėmėmės priemonių, kad užkirstume kelią tiems dalykams. Mes kalbėjome apie tai ir su jumis, su Europos parlamentu, atitinkamais komitetais. Aš esu labai laimingas, kad mes galime kalbėti apie tai ir pakalbėti apie sėtis, kuriuose galime veikti geriau. Slovakija yra demokratinė e, šalis mūsų. Uh, parlamentinė sistema, e, teisinė sistema pagrįsta labai griežtomis taisyklėmis ir galiu Jūs patikinti, kad e, žemės ūkio subsidijų mokėjimo srityje buvo e, klaidų, tai padaryta, bet Slovakija kartu su Estija pirmauja ES, nes mes padarėme mažiausiai klaidų išmokėdami subsidijas žemės ūkio srityje klaidos taip yra e, matomos kartais, bet tai nereiškia, kad visa sistema prastai funkcionuoja. Kai e, kalbame apie Slovakiją e, ir jūs, kai kalbate apie Slovakiją, norėčiau prašyti jūsų nedaryti apibendrinimų, nedaryti išvadų vadovaujantis kažkokiamis nedidelėmis problemomis. Aš taip nedaryčiau, aš nenorėčiau spręsti pagal jų, e, apie jūsų šalis pagal nedidelės problemas, pagal kažkokius trūkumus. Tai tikrai nebūtų sąžininga. Todėl mes turėtume e, gerbti vieni kitus ir dėkoju, kad jūs apie tai kalbėjote. Turėtume e, nustoti kalbėti apie mus kaip apie vakarų rytų valstybės narės. Turėtume nebes skirstyti ES iš šiaurės, pietų į turtingus, nenu, neturtingus. Aš džiaugiuosi, kad e, pirmasis kalbės parlamento narys e, minėjo rinkimus ir jisai sakė, kad e, turime pasiekti tokį etapą, kai visų reikalavimų bus išgirsti ir mažų, ir didelių. Tik tada ES galės e, gerai funkcionuoti, kai klausysis visų ir mažų, ir didelių. Tai yra ES turtas įvairovė. Dar vienas paskutinis pastebėjimas. Jūs visi sakėte, kad mes turime e, pereiti nuo žodžių prie darbų. Aš sutinku su jumis, kol piliečiai ES galvos, kad mes tik kalbame, kol nepamatys, kad mes iš ties norime savo žodžius įgyvendinti, e, kad mes neužsimsime kažkokiais pseudo dalykais, kad tikrai sieksime spręsti jų problemas kol jie nepajaus, kad mes esame jų pusėje, jie nerems ES, Europos projekto. Baigdamas norėčiau taip pat pasakyti, kad ES piliečiai turi jausti, kad jie gali pasikliauti ES. ES piliečiai, noriu pakartoti, turi turėti galimybę pasikliauti, pasiremti ES saugumas, klėstėjimas, demokratinės vertybės. Tai yra pagrindas. ES piliečiai turėtų turėti galimybę e, pasiremti tais dalykais. O mes turime e, daryti viską, e, ką galime, kad ES būtų patikima, kad piliečiai galėtų pasiremti ją, kad e, tada jie patikės Europos projektu. Ir kai mes tą pasieksime, kai užtikrinsime tai, kai ES piliečiai e, matys, kad jie tikrai gali pasikliauti ES struktūromis, ES, tada jie pamatys, kad visas pasaulis gali e, pasikliauti mumis, bet mes pirmiausia turime galvoti apie mūsų piliečius. Dėkoju. Much, Prime When... Dėkoju, premjerė. Dabar spontaniški pasisakymai. Ir e, dabar turime baigti e, pasakymus iki 12 valandos. Dabar e, ponas Randželį. Labai dėkoju premjerė už jūsų pasisakymą ir visų pirma norėčiau pasakyti, kad e, esame labai sunerime dėl teisės viršenybės ir korupcijos klausimų Slovakijoje. E, jeigu jūsų žodžiai dėl e, pono Kulčiak ir jo partnerės e, žmogžudystės yra teisingi, tai tada Slovakija reaguotų į tokius įvykius kaip Malta. Ir jūs, kaip premjeras, ir jūsų partija galėtumėte pasmerkti tokią situaciją. Slovakija smarkiai pasistumėjo į priekį integracijos klausimais ES, tačiau tai nėra valstybė, kurioje yra daug tikrų Europos e, vertybių, e, jeigu yra tokių problemų kaip šios, kaip yra tokių įtarimų ir pasižiūrime, kokie yra socialinės partijos e, veiksmai. O socialistai nesugeba pasmerkti tokių veiksmų Europos lygmenių. Pone Vinter. E, gerbiamas e, premjerė, gerbiamas pirmininkė, džiaugiamės tuo, kad Slovakijos vyriausybė nori bendradarbiauti su ES vienybės dėliai. E, jūs sakėte, premjerė, kad reikia įveikti susiskaldimą ES, e, tačiau tai yra susiskaldimas ir tarp rytų ir vakarų. Aš kaip parlamentarė iš Vokietijos vidurio norėčiau e, pasakyti, kad mes patys žinome, kad ta dalis dar buvo socialistinė DDR prieš 30 metų ir mums reikia dabar tiesti didžiulius tiltus tarpusavyje. Mes turime e, dar ES viduje vienas kitą priartinti vienas prie, prie kito ir mes turime e, kurti demokratiją po to, kai yra įveiktas e, socializmas. Ir mes turime E, savy, e, tarpusavyje vienas kitą pripažinti. Tai dar, turi daryti abi ES pusės ir Višegrato grupės atžvilgių. Noriu pasakyti, kad aš e, noriu raginti jūs Višegrado grupėje dirbti šiuo klausimu, e, taip pat e, pritaikyti Prancūzijos ir Vokietijos požiūrį ir veikite kaip proeuropietis. Mes raginame jūs, kad Višegrado valstybių piliečiai e, taptų kiek įmanoma proeuropietiškesni ir teisinga istorija pasakota apie ES abiejose pusėse. Dėkoju. Prašau neviršyti kalbėjimo laiko. Uh, Pone Enkel, ponas Enkel. Jūs pristatėte patrauklios ES viziją. Norėčiau Jums papasakoti, jeigu šiandieną premjerė, premjeriai pavyks e, prastumti savo susitarimą Junktinės karalystės parlamente, tai nemanau, kad turėsite patrauklią ES. Junktinė karalystė visada e, ragino, e, pasakė už konkurenciją. Dabar mes kalbame apie harmonizaciją. Britanija visada sakė už tai, kad šalis turi būti pačios atsakingos už savo skolas, tačiau dabar mes kalbame apie apie socializaciją. Britanija visada buvo už subsidiarumą, o dabar kalbame apie centralizaciją. Tad mano paskutinė viltis, kuriant patrauklę ES, yra ta, kad šiandienos Britų parlamentas atmes e, šį e, susitarimą. Ir e, tikiuosi. Kad nebus antrojo referendumo e, dėl to, kad, Europos, e, kad Britanija pasiliktų Europos Sąjungoje. Dėkoju. Franc. E, gerbiamas premjerė, aš labai dabar žiūriu į tuos e, Slovakijos piliečius, kurie yra Romų kilmės. E, jiems reikia užtikrinti rinką prie, e, prieigą prie rinkos, darbo rinkos. Ir taip pat Slovakijos Romai. Uh, turi rankinėmis pompomis pumpuoti vandenį iš grėžinių. Ir apie 30 procentų Romų vaikų Slovakijoje per pastaruosius 12 mėnesių buvo e, įžeidinėjami kaip čigonai. Ir jie yra diskriminuojami kaip mažumos. Ta pati patiriame ir Vokietijoje. Ir e, tikrai labai daug yra e, e, to, to verbalinio, verbalinį žinėjimą seka ir fizinis smurtas, remiantis diskriminaciniu pagrindu. Ir visgi Romų kilmės vaikų lankančių mokyklą skaičius pastaraisiais metais procent, procentiškai padidėjo. Ir, ir aš lankiausi Romų gimnazijoje Kosiče, tik tai e, visgi 90 procentų moks, e, moksleivių yra Romai, o likusieji yra su kažkokiom negaliom. Taigi kokias priemonės prie, siūlote tam, kad būtų kovojama? kovojama su antičigoniškomis nuotaikomis ir kad e, nebūtų diskriminuojami Romų kilmės e, piliečiai. Dėkoju. Papadimulis. Kyrie Πρωθυπουργέ, καλώς ορίσατε. Dėkoju, premjerė. Jūs esate socialistų partijos atstovas. Ir jūs iškelėte tinkamas mintis dėl sanglaudos politikos, kad mes turime e, pritaikyti, paskatinti priemonę socialinėme ramstyje. Dabar dėl pabėgėlių problemos. Jūs e, ja, e, jos neminėjote. Jūs laikėtės tokios politikos, kuri tokia artima Orbano politikai. Viktoras Orbanas Netgi e, jo paties EPP partija pasisako už tai, kad jis e, būtų e, iš tos partijos išmestas. Taigi, ką jūs darote, kad migracijos politika, prieglapšio politika, atsakomybės pasidalymas tarp valstybių narių taptų realybę? kartu su Orbanu ir Kačinskiu, ar jūs ketinate blokuoti šią ES politiką apie pabėgėlius. Kalbėjote labai gražius dalykus apie ES vienybę ir demokratiją, tačiau pats laikas visam tam būti įgyvendintam, kalbant apie e, pabėgėlius. Dėkoju. Kas dabar? E, dėkoju, ponė Palegrinė, šita diskusija yra apie um, Europos ateitį. Ir vienintelis būdas, kaip išlaikyti tinkamą Europos ateitį, yra išlaikyti suverenumą. Ir mano šalyje tai pamatėme per puikų balsavimą dėl breksito. Daugiau kaip 60 procentų balsavo išeiti iš ES e, mano apygardoje. Ir ES apsimeta, kad gerbė tą sprendimą, tačiau e, Junkeris e, nu, įspėjo Junknės karalystės piliečius, kad e, jeigu nebus susitarta, tai e, e, nebus normalaus Junktinės karalystės išeimo. Taigi tikrai yra arogancija. Turėtumėte leisti mums išeiti e, gerą valią, o ne parodyti mus kaip pavyzdį kitiems gazdinti. Ir Junktinė karalystė turės vadovautis mei priemonėmis, tačiau Britai niekada nepasiduos toms imperialistinėms ambicijoms. Pone Kukan. Dėkoju, pirmininkė. Labai noriu pasveikinti premjerą atvykusi į Europos parlamentą. Džiaugiuosi, kad atvykote mums papasakoti savo poziciją apie ES ateitį. Tačiau ateitis vyksta dabar ir čia. Mes esame čia parlamente visi esame atsakingi už bendrą mūsų ateitį ir jūs labai aiškiai išdėstėte, kaip jūs matote Slovakijos kelią į ES ateitį. Tai išsakote labai aiškiai. Tačiau vietoj, e, būtent dėl to aš norėčiau jūsų paklausti, premjerė, kai, čia, kai jūs pristatote savo nuomonės, ar čia ES ar Slovakijoje jūs turėtumėte galvoti apie savo pačių atsakomybę už Europos demokratiją, solidarumą ir atsakomybę už ES saugumą, kad galėtumėte palaikyti savo kolegas ir politinius partnerius Slovakijoje, kurie teisingai daro, kovodami su tais, kurie skleidžia dezinformaciją apie ES, pažeisdami Slovakijos visuomenės pasitikėjimą ES. Norėčiau išgirsti jūsų komentarus, ką jūs darote šią linkmę ir noriu palinkėti jums sėkmės. Ačiū. Labas rytas, premjerė. Sveiki atvykę į parlamentą. Europos parlamentą. Slovakija praėjusiais metais labai aktyviai dirbo ir mes e, labai aktyviai dirbome e, Slovakijos atžvilgių ir mes taip pat pasisakėme už tarptautinės kom, e, komandos subūrimą tam, kad būtų ištirto, ištirta Slovakijoje nužudytų žurnalistų byla. Ir taip pat Slovakija tyria mokesčių sukčiavimo bylas. E, taigi yra akivaizdu, kad tik bendradarbiavimas gali padėti išspręsti tokius e, sukčiavimo atvejus. Taip pat e, labai svarbu yra užtikrinti tinkamą fondų panaudojimą tarp jų ir BŽUP. Didžia, didel, didelė dalis paramos yra skiriama ne mažiems ūkininkams. Mums ją ja, ja pasinaudoja dideli um, koncernai. Tad mes turime numatyti tinkamus e, mokėjimus, tinkamas mokėjimų lubas, tačiau taip pat turime audituoti tai, kaip yra leidžiamos Europos lėšos. Neteisinga yra tai, kad Europos agentūra, kuri e, dalina pinigus, nežino, kas gauna pinigus ir kas su jais daroma. Ir reikia daug pakeitimų, kurie e, padėtų audituoti ES lėšas. Domnule președinte, domnule prim ministru. Ačiū pirmininkė, premjerė. Sveikinu Jūs, džiaugiuosi Jūsų kalba, Jūsų vizija. Jūs esate jau kažkelintas premjeras, kuris pristato savo viziją. Aš esu iš Kroatijos. Jūs sakėte, kad mums reikia patrauklios, vieningos, klestinčios Europos. Aš pritariu tokiai nuomonė, bet norėčiau jūsų paklausti. Jūs kalbėjote apie sanglodos fondą. Ar jūs manote, gerbiamas premjerė, kad mes turime sąlygas nustatyti sanglodos fondui, kad viena iš sąlygų turėtų būti įstatymo viršienybės principo laikymasis? Laikymasis. O antras klausimas būtų toks. Ar jūs manote, kad tai būtų sąžininga rumūnų ir bulgarų atžvilgių? Mes turime rezoliuciją parlamente dėl Šengeno nuo 2018 metų yra pozicija nustatyta. Ir ar, ar galima šiom dviem dalim taikyti tokią išimtį? Ar jūs galėtumėte paaiškinti savo požiūrį, požiūrį prieš rinkimus? Kodėl mes turime patirti tokias problemas? Chiesto di rispondere subito, prego premjeras e, Pelegrini, prašau atsakyti į klausimus. Leiskite man iš karto atsakyti kai kuriuos iš jūsų pasisakymus ir klausimus. Nes turbūt negalėčiau atsakyti į, visai, į, į, į visus pateiktus klausimus. Pradėkime nuo Žemės ūkio fondų. Visiškai pritariu tam, ką jūs pasakėte. Kalbėt, buvo kalbėta apie fondų auditus ir kovą ir prevenciją sukčiavimo atvejais. Bet aš norėčiau jūsų visų paklausti, europarlamentarų, kokio pobūdžio tai yra sistema. Jeigu Europos Sąjungoje jūs skirstote lėšas hektarų pagrindų, neatsižvelgdami į tai, ar tie hektarai yra dirbama žemė, Ar tai yra tiesiog apleista žemė? Kokią prasme tuomet turi lėšų skirimas pagal plotą, kai nėra galimybė susigražinti pinigų sukurta, kai ta žemė nėra dirbama, nieko, nieko joje nėra auginama ir nesukuriama nieko, nei Slovakijai, nei Europos Sąjungai. Kaip taip gali būti? Tai tarsi surrealistinės sistema, kai tiesiog vyksta kova dėl subsidijų. Kovojama, kovoja laimi tie, kurie turi popieriuje daugiau hektarų. Tai yra klaidinga ir mes turime tai pakeisti. Mes nenorime ES lėšų panaudoti įskirdami tiems, kurie nieko nedaro turėdami žemę. Tos žemės nedirba. Kodėl jie turėtų už tai gauti Europos paramą? Kitas dalykas. Atsakysiu kolegai iš Rumunijos. Slovakija visada aiškiai rėmė ir rems tai, kad jeigu šalis įgyvendina tam tikras sąlygas, pavyzdžiui, Šengeno sąlygas, tai tuomet ta šalis turi gauti aišku atsakymą. Čia neturėtų būti vykdomi politiniai žaidimai kaip Rumunijoje. Jeigu yra reikalavimai, tai reikia tuos reikalavimus aiškiai įgyvendinti, kad būtų galima e, patekti į Šengeno zoną. Mes turime labai aiškiai apibriežti savo išorės sienas. Ir labai sunku e, priimti sprendimus, kai nežinome aiškios situacijos. Reikia sąžininkai elgtis ir su vakarų Balkanų šalimis. Mes negalime vien kalbėti gražiais žodžiais. Ką dar tos šalis turėtų padaryti, kiek ilgai jų e, piliečiai bus pasirengę e, daryti pokyčius, daryti reformas, kai jie nemato šviesos tunelio gale, kadagi jie galės tapti šio litinio klubo nariais. Ir šiuose sritise ES daro klaidas. Yra tiesiog siunčiama klaidinga žinia. Tuos dalykus norėjau Jums pasakyti dabar. Ačiū, pirmininkė. Jurek. Ponas Jurek. Ačiū, pirmininkė. Premjerė, ponios ir ponai. Ten, kad išgyventų ir klestėtų ES turi būti bendryje. Būtent dėl to labai svarbu vienybė. Bet mes taip pat turime gerbti mūsų bendrą patirtį ir gerbti mažas bendruomenės, nacionalinę kultūrą, e, centrinės Europos kultūrą. Ir aš norėčiau pasveikinti Slovakiją su didelė sėkme e, įgyvendinant Stambulo konvenciją. Kai kurios šalis, kaip Bulgarija, sunkiai joms sekasi gyvendinti tai. Norėčiau pasakyti, kad jūsų prisimta pozicija yra svarbi. Svarbi ne vien Slovakijai, bet ir mūsų visų šeimoms ir pačios Europos išgyvenimui, išlikimui. ES išlikimas yra susijęs su lojalumu ES. Taip pat yra svarbu, kad mūsų tautos, mūsų valstybės narės bendradarbiautų tarpusavėje, kad ES nenustotų egzistavusi. Šėtina. Ačiū už suteiktą žodį. Pirmininkė, jūs kalbėjote apie Europos ateitį ir aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs galvojate po pono Orbano politiką ir ES vertybės. Kaip tie du dalykai siejasi tarpusavyje? Jūs kalbėjote apie dialogo būtinybę Višegrado grupės rėmose ir kad reikia kovoti su nacionalizmu. Bet pono Orbano nacionalizmas ir populizmas yra grėsmingas, ar jisai ne, nekelia grėsmės ir jums iš anksto dėkui už atsakymą. Dėvalė, Eh, Šoidrova. Dėkuoju, sveiki atvykę premjerė į Europos parlamentą. Man labai malonu, kad jūs pristatėte savo viziją, kaip turėtų atrodyti ES ateitis. Esu tikra, kad išgirsite daug kritikos e, tyriant Jankučia, kurios partnerės e, nužudimo bylą kol kas dar e, žudikai nėra patraukti baudžiamojant atsakomybėn. Spaudos laisvė, žodžio laisvė yra esmė demokratijos ir ES esmė. Mes turime e, ginti spaudos laisvę. Ir tai yra svarbu ES, ES zonoje. Niekas tų dalykų tikrai nenori keisti. Euroskepticizmas eurokritika yra apčiuopiami dalykai Slovakijoje. Kitose šalise tai taip pat reiškėsi gana gyvai. Siekiant pažangos darbo srityje, manau, kad Slovakija šia prasme yra geras pavyzdys. Dėkuoju, pirmininkė. Sveiki atvykę, gerbiamas misija pirmininkė, į Strasbūrą, į Europos parlamentą. Jūs kalbėjote labai gražiai apie ES ateitį. Aš manau, kad mes sėkmingai sukursime bendrą Europą tik susitelkę. Ir e, negali viena šalis, pavyzdžiui, blokuoti patekimo į Šengeno zoną. E, Ir noriu paklausti jūsų, kaip mes galbė, galime kalbėti apie susitelkimą, jeigu taip pat e, toliau gyvenimas projektas Šiaurės rautas numeris 2. E, kai kurios valstybės narės e, dėl to kenčia. Dar vienas dalykas - tarybos pozicija paskirstant agentūrų buveines mes žinome, kad neteisingai yra paskirstomas buveinės dabar svarstoma yra darbo e, institucijos buveinė. Prašau jūsų atsižvelgti. Ponas Tenok. E, žinome, kad bus balsuojama šiandieną dėl Brexito bendruomenių rūmose. Aš nepritariu ponios Mei pozicijai. Bandoma dabar pastraukti iš Muitų sąjungos ir e, bendrosios rinkos. Mes turime užsitikrinti e, prekybą be jokių kliūčių. Taip pat jungtinė karalystė turėtų būti e, tampriai susijęta su ES vidaus ir išorės saugumo e, klausimų. Jeigu nebus susitarimo pasitraukiant Britanijai, tai Britanija artės prie bedugnės krašto. Pavyzdžiui, mes e, negalėsime naudotis ECRIS duomenų bazės duomenimis ir kitų panašių duomenų bazių. Duomenimis taip pat bus sunku veikti išorės saugumo srityje. Iš, e, Noriu paklausti, ministrė pirmininkė Pelegrinė, kaip Jūs įsivaizduojate situaciją po Brexito, kaip galima išlaikyti Junktinę karalystę, kaip galima arčiau prie ES saugumo struktūrų ir e, ypač e, PESCO e, komiteto saugumo struktūroje, kurią Jūs minėjote. Ponas Drojevskis. Dėkui, pirmininkė. Ponios ir ponai. Daug valstybių ir vyriausybių vadovų kalbėjo apie ES ateitį, apie savo viziją ir turiu pasakyti, kad jų kalbose nebuvo jokių prieštaringų dalykų. Priešingai buvo giriamos ES institucijos, e, parlamentas, mūsų veikla. Bet matome, koks yra atotrukis tarp gražių žodžių, kurie yra išsakomi, ir tų, kurie uh, skiriami vidaus auditorijai, nacionaliniam lygmeniui. Aš manau, kas yra svarbiausia. Aiški e, deklaracija, aiškus pareiškimas, kad reikia sumažinti neligybę Tai yra dalykai, kurie galbūt e, nepatenka į Europos vertybių diskusijas, bet noriu paklausti jūsų, e, gerbiamas misija pirmininkė, kaip jūs Višegrado grupėje ketina dirbti, kad būtų sustiprintos ES institucijos ir kiti dalykai, ar jų nepamiršite, ponas Peterle. Dėkoju, pirmininkė, gerbiamas ministrė pirmininkė. Jūs minėjote 1998 metus. Tuomet matėme, kokia susiskaidžiusi buvo Europa. Tačiau net ir šiandieną nėra ji labai vieninga. Ponas Junkeris paragino jūs